Ladies and gentlemen, good morning everybody. Shall we get started? Labas rytas, ponios ir ponai. Jau dešimt minučių vėluojame, todėl reikėtų pradėti. Pirmas darbotvarės klausimas. Darbotvarės tvirtinimas. Ar kas nors e, e, turi prieštaravimų? Ne, priimta. Posėdžio protokolo, posėdžio įvykusio birželio 17-18 dieną protokolo tvirtinimas. E, sakysime, kad jie patvirtinti, jeigu per šį posėdį niekas neišsakys komentarų ar prieštaravimų. Pirmininko pranešimai. Kaip paprastai, e, šis e, posėdis yra transliuojamas internetu, išskyrus uždarąją jo dalį. Susirašinėjimų sąrašas yra pateiktas. ES delegacijų vadovų susit, metinio susitikimo, tai yra ES ambasadorių e, posėdžio data yra e, rugsėjo trečia diena po pietų. Paprastai šis renginys e, yra labai aukšto rango ir visi, kam įdomu, turėtų jį ateiti. Šiandien nuo 17 iki 18 valandos Pirmininkas pasitaiso. Ta pačia diena, kaip ambasadorių susitikimas, įvyks e, regioninių geografinių grupių e, susitikimas AFET ir INTA dalyvaujant pranešėjams. Tai yra Azijos, Afrikos, Rytų Europos valstybių, Artimųjų Rytų, Lotynų Amerikos ir Vakarų Balkanų regionų e, grupių vadovai. Ir yra kviečiami atitinkami pranešėjai dalyvauti šiame renginyje. Um, next topic, uh, item. Kita tema. Ketvirtas klausimas. Džiaugiuosi turėdamas galimybę pasveikinti posėdėje Lina Linkevičių, kuris yra Lietuvos užsienio reikalų ministras atstovaujantis tarybai pirmininkaujančią šalį. Jis pristatys e, pirmininkaujančios Lietuvos prioritetus tarptautinėje prekybos politikoje. Pirmiausia, dar kartą jį sveikinu, atėjus čia, kartu su juo atėjo ponia Rasa Adomaitinė. Įprastinė tekėjusių moterų pavardės galūnė Lietuvoje mums atrodo įdomi. Vakam <laughs> frazą. <laughs> um, I'll uh, start by giving. Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų svečiui, kuris uh, pasakys įžanginę kalbą. Uh, Bet dar prieš tai aš norėčiau priminti, kad delegacija gegužės mėnesį lankėsi Vilniuje, aš pats jai vadovavau. Ir jums išdalintose aplankose yra ataskaita, faktinė informacija. Turiu pasakyti, kad susitikome su visais svarbiausiais e, prekybos ir investicijų politikos um, atsakingais pareigūnais, įskaitant e, užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, valstybės prezidentę Grybauskaitę, e, daugelį parlamentarų, taip pat verslo bendruomenę. Ir mes lankėmės keletoje svarbių e, įstaigų. Labai malonus vizitas buvo ir aš asmeniškai darau išvadą, kad Lietuva yra labai gerai pasirengusi E, valdyti, e, suvaldyti tą pirmąjį pirmininkavimą Europos taryboje. Ministrė, žodis Jums. Thank, thank you, prof. Ačiū profesoriau Moreira, gerbimi Europos parlamento nariai. Man labai malonu ir didelė garbė būti čia su Jumis. Aš kaip buvęs parlamento narys suprantu, kaip svarbu yra palaikyti santykius, informuoti vieniems kitus ir aš tą darysiu, e, pirmininkaudamas e, Europos tarybai. Be abejo, mes e, patikrinsime vieni kitų pozicijas, taip ir turi būti. Man labai malonu, kad komitetas vadovamas profesorius Morėras apsilankė Lietuvoje. Tai buvo naudinga proceso pradžia. Iš pradžių aš norėčiau pristatyti mūsų pirmininkavimo bendrus prioritetus keletą žodžių, nes iš esmės mes nieko čia naujo neišradinėjame. Jau yra viskas išrasta iki mums ateinant, todėl mes norime pabrėžti tik testinumą. Leiskite man padėkoti mūsų draugams iš Airijos pirmininkavusiems tarybai Tai yra labai simboliška. 2004 metais, kai mes tapome ES nariais, taip pat Airija pirmininkavo, o dabar mes perimame pirmininkavimą iš Airijos patys. Manau, kad tai yra simboliška, bet e, tai yra ne tik emocinis pastebėjimas. Testinumas yra esmė. Tai, ką darė Airija pati pirmininkaudama, e, yra užfiksuota mūsų trejato programoje kas esate susipažinę su trejato programa kartu su Airija ir Graikija, žinote, kokie yra mūsų uždaviniai ir darbai. Be abejo, mes krypties nekeisime. Viskas, ką mes darome, yra orientuota į tuos pačius prioritetus. Mes tris e, pirmininkavimo ramščius išskiriame - patikima Europa, auganti Europa ir atvira Europa. Ką mes turime galvoje? Patikima Europa. Pirmiausia, mes manome, kad reikia sutelkti dėmesį į finansinę drausmę, resursų sutelkimą. Mes turime užtikrinti, kad sugebėsime įveikti krizę, išbristi iš šios padėties visiems laikams. Taip pat turime įtikinti išorinės rinkas, kad mes esame ir išliksime pagrindinis veikėjas pasaulyje, ekonominėje arenoje. Patikimumas reiškia bankininkistės sąjungą E, problemų sprendimo mechanizmus ir patikimumas reiškia, kad mes turime būti patikimi piliečiams. Nepamirškime, kad mes e, turime dirbti Europos piliečiams ir tai turi būti ne šūkis. Kartais mes gana kūrybiškai elgiamės, kurdami įvairiausius šūkius, bet šiuo atveju mes iš tiesų turime tai gyvendinti. Žmonės turi jaustis e, patikimesnėje aplinkoje gyvenantis. Tai yra mūsų viso pirmininkavimo uždavinys. Taigi patikimumas yra vienas iš pagrindinių ramščių dabargi ekonomikos augimas. Ekonomikos augimas be abejo yra susijęs su vieninga rinka, su viskuo, kas yra susijęs su bendrosios rinkos įgyvendinimu, skaitmeninė darbo tvarkė, moksliniais tyrimais, naujovėmis ir aišku darbo vietomis. Užimtumas išlieka vienas iš skausmingiausių iššūkių mums visiems. Ir aš galiu pasakyti tai, kas visiems žinoma, bet e, verta pakartoti, jaunimo nedarbas. 25 procentai ES jaunimo nedirba. Tai yra nepriimtina, kai kuriuose šalise netgi daugiau negu 50 procentų. Taigi apie ką tu galime kalbėti, kaip mes galime kalbėti apie atsakomybę už šias problemas, už problemų supratimą praktiškai, e, jeigu statistika pateikia tokius skaičius. Taigi užimtumas iš esmės yra e, pagrindinis mūsų prioritetas. E, mes e, kalbame ir apie atvirą Europą, tai yra dialogas su trečiosiomis šalimis E, pasirengimo narystiai procesai, plėtros procesai, kurie nėra kai kurių valstybių sostinėse labai populiarūs, bet mano nuomonė tą procesą reikia tęsti, nes pats procesas yra tam tikras svertas, jis suteikia galimybę e, netiesiogiai įtakoti tai, ką mes norime pamatyti realybėje. Be abejo, tos valstybės, kurios yra pasirašytos asociacijos sutartis, tai e, taip pat norėtų pateikti savo darbo atvargės ir mes norime jiems padėti. Kaip aš sakiau, pirmininkaujant negalima būti šališkam. Mes būsime nešališki, sąžiningi tarpininkai. Bet šiuo atveju būsime šališki siekdami konstruktyvumo ir pozityvumo, kad tos valstybės priartėtų prie mūsų mąstysenos, prie mūsų mentaliteto, prie Europos visuomenės. Ir aš manau, kad niekas negali pakeisti mūsų e, priimtų taisyklių. Taip pat kalbėsime ir apie partnerystės be bejonės, ne tik apie rytų prioritetą, Kai kurie iš jūsų puikiai žinote, kad e, vyks vadovų susitikimas Vilniuje lapkričio mėnesį. Jeigu turėsit klausimą, aš galėsiu šiek tiek daugiau pakomentuoti. Bet taip pat turime kalbėti apie pietų partnerystę, kaip ir apie kitas partnerystės. Tai yra susijęs su atvira Europa. O dabar apie Europos parlamentą. Visi žinome, kokia yra nacionalinių parlamentų reikšmė. Mūsų nacionalinis parlamentas taip pat patvirtino nacionalinius prioritetus, bet jie bendro vaizdo negadina. Uh, jie neprieštarauja tam, kas jau anksčiau buvo nustatyta. Aš minėjau e, mano tris ramščius ir tie prioritetai yra e, tiesiog integruoti tuos tris ramščius. Aš tik išskirsiu dabar tos prioritetus. Pirmiausia, vidaus energetikos rinka. Tai yra ne tik Lietuvos nacionalinis rūpesis. Aš esu tikras, kad e, daugam šis klausimas rūpi. Tai yra mūsų politikos esmė, ne tik saugumo politikos, bet ir ekonomikos rytyje. Taip pat valstybių vadovai jau e, daugiau negu vieną kartą yra nusprendę, kad e, iki 2014 metų turime pabaigti energetikos rinką, panaikinti vadinamas energetinės salas. Mes esame energetinė sala iki 2015 metų ir mes per savo pirmininkavimą darysime viską, ką galime, kad būtų e, pasiekta pažangos e, vidaus energetikos rinkoje, kad būtų e, parengtas bendrųjų vidaus interesų sąrašas ir kad būtų parengtos išvados išoriniai energetikos rinkai. Tai yra labai svarbu padaryti. Pateiksiu vieną pavyzdį ir mums visiems labai svarbu suprasti, ką mes turime galvoje. Išorinė vidaus rinka reiškia, kad europiečiai kalbės vienu balsu su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, brandolinė sauga. E, čia mes kalbame dažnai apie Baltarusijos pavyzdį. AFET posėdėje vakar aš jau apie tai kalbėjau ir galiu dar kartą pakartoti. Labai geras iliustruojantis pavyzdys E, Baltarusijoje yra statoma brandolinė elektrinė. Ji yra 40 km nuo mūsų sostinės, Lietuvos sostinės, nes 30 km tik nuo Vilniaus iki sienos. Ir yra pasakyta, kad ta elektrinė turi būti pastatyta du kartus e, pigesniais kaštais, nes dabar jie yra per brangi. Tai kaip bus su elektrinė sauga? Brandolinė sauga, mes klausime Rusijos, kaip bus. E, jie sako, jie yra pasirašę ESBO konvenciją. Taigi iškyla E, tokie klausimai. Taip, egzistuoja vidinių problemų. Mes e, negalime permesti jų ant daugia šalių institucijų pečių. Ir negalime paprasčiausiai paversti šių problemų mūsų visų problemomis. Bet vis tik tai mes e, turime suprasti, kad brandolinė sauga šalia ES sienų yra rūpestis mums visiems ir tai bus vienas iš pirmininkavimo prioritetų. Taigi, vidaus energetikos rinka. Makroregionė politika taip pat norėčiau paminėti. Visų pirma, e, Baltijos jūros taryba. Mes e, turime labai geras bendradarbiavimo tradicijas, e, jas paveldėjome iš praeities, pasimokai iš šiaurės šalių. Ir čia žvelgiame labai daug ne tik bendradarbiavimo, bet ir integracijos pavyzdžių. Mes turime daug bendrų dalykų. Mes galime e, E, pasikeisti patirtimi, sukurti bendrą tokį krepšelį ir taip prisidėsime prie visos ES. Regionų politikos prioritetai, regionų politika yra mūsų prioritetas. Taigi nacionalinėme parlame mes turime nacionalinius prioritetus, pridėsime dar tą atvirumo ramstį, e, rytų partnerystę, kaip ir sakiau, ir taip pat turime kalbėti apie išorinį ES sienų apsaugą. Taigi taip atrodo mūsų prioritetai. E, Augimas, kaip jau sakiau, yra vienas iš ramščių mūsų pirmininkavimo metu. Lietuvai tai yra puikiai suprantama, nes tai yra susijęs su prekyba. Prekyba sudaro didelę dalį mūsų BVP, e, tai sudarys e, vis didesnį ir didesnį ES BVP augimo e, dalį. Ir ekonomiškai auganti Europa galės egzistuoti tik jeigu apibriešime prekybos prioritetus. Taigi per savo pirmininkavimą mes tenksime užtikrinti, kad ES išorės prekybos darbo tvarkė būtų tesiama. Pirmiausia, mes turėsime kalbėti apie naujų rinkų atverimą ES eksportui per ambicingus, subalansuotus ir išsamius laisvosios prekybos susitarimus. Taip pat kalbėsime apie laisvų ir sąžiningų sąlygų sukūrimą naujam, naujoms verslo rūšims. Aš norėčiau pabrėžti, kad šiandien Europa susiduria su istorinėmis dviem istorinėmis galimybėmis. Aš esu tikras, kad bus klausimų tą temą. Bet pirmiausia, mes pradedame kalbėti apie e, e, ambicingą ir standartus nustatantį susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Pirmadienį prasidėjo e, šios dėrybos, pirmasis susitikimas buvo labai geras mūsų nuomonė ir mes tikimės, kad tokiu dvasiu ir toliau dirbsime. Europos parlamentas visuomet rėmė uh, ES ir JAV priekybos santykių plėtrą. Mes skiriame daug dėmesio Europos parlamento nuomoniai, išdėstytai e, gegužės 23 dienos rezoliucijoje. Mes pritarėme jūsų išskirtiems akcentams, kad reikia sustiprinti ir pagilinti ES ir JAV priekybos santykius. E, mes suprantame, kad to tokia partnerystė turi atverti neišnaudotą milžinišką transatlantinių santykių potencialą. Mes taip pat turėtume e, sukurti papildomų pašalinių padarinių iš transatlantinės rinkos sukūrimą. Aš e, norėčiau pasidžiaugti, kad pirmadienį buvo taip sėkmingai Airijai pirmininkavint suorganizuotas pirmasis susitikimas, buvo įvertintos visos pozicijos ir buvo patvirtintas mandatas Kaip jau sakiau, pirmasis dėrybų e, raundas vyksta dabar, mums bendraujant. E, Europos Sąjunga e, naudojasi istorinę galimybę trijose srityse kalbėti. Tai yra rinkos klausimai, reguliavimo klausimai ir prekybos taisyklės. Taisyklėms, aš manau, taisyklės, manau, bus pagrystos naujais standartais pasauliniu mastu. Manau, kad tai nėra per daug ambicinga ir jeigu abi pusės pakankamai įsipareigos, tai e, mes, manau, viską pasieksime. ES šias dėrybas vertina suzestingai, bet tuo pat metu realistiškai. Pagrindinis iššūkis bus suartinti mūsų reguliavimo sistemas ir e, e išspręsti e, priekybos barjerų pereinančių per sienas e, žalingą poveikį, daromą žalą. Kitas svarbus klausimas E, kita istorinė galimybė yra e, priartinti rytų partnerystės valstybės prie ES. Mes suprantame, kad galėtume pasiekti daugiau pažangos politinės asociacijos ir ekonominės integracijos požiūrių. Aš galiu pasakyti, kad mes iš tiesų jau galime iki vasaros pasirašyti asociacijos sutartį su Ukraina, skaitant ir e, išsame ir gilę prekybos, laisvosios prekybos sutartį. E, Bet, e, kaip žinia, ES, ES komisija ir kitos institucijos nusiteikusios labai lankščiai, jos nori, kad būtų padaryta daugiau už daugiau. Ir jeigu iš tiesų bus e, iš Ukrainos pusės e, nuveikta daugiau, tai ES jai duos daugiau. Jeigu jie bus pasirengę, tai ir mes būsime pasirengę. Nors laikas nėra mūsų pusėje, laiko lieka nebedaug, bet vis tik aš manau, mes galėsime daug padaryti spalio mėnesį taryboje bus priimtas sprendimas dėl pasirašymo. Net ir lapkričio mėnesį dar būtų, gal, būtų ne per vėlų tai padaryti, nes Europos komisijoje įjungtas jau mechanizmas, jis veikia, procesas nesustos, mes laiko nešvaistome ir tai yra gera žinia. Kita svarbi žinia ir mes norime tą. Uh, pasakyti patiems ukrainiečiams, kad jie patys turi dirbti, jie patys turi aiškiai pasirinkti, ko nori, nepaisant to, kad įsipareigojimai jau prisimti. Prezidentas ir daugelis kitų jau yra prisėmę įsipareigojimų ir jie dažnai klauso, kodėl jūs juos primenate. Uh, bet neseniai mes pasirašėme e, gilaus bendradarbiavimo muitų sąjungoje e, sutartį. Ir mes vėl paklausime, ką jūs renkatės, ar jūs elgsitės taip, kad padėtis nebūtų sugadinta, kad viskas būtų kontroliuojama. Mes norime, kad e, būtų nueita toliau negu tik tai e, muitų sąjunga ir laisvoji priekyba. Mes e, turime dėrėtis dėl statuso. Aš manau, kad viskas yra suprantama, ilgiamas išmintingai, bet mes jiems vis sakome, kad jeigu jūs norite neapsiriboti muitų sąjungomis, jūs turite daryti daugiau, nes kitaip jūs nepasirašysite e, gilios ir išsamios laisvosios prekybos sutarties. E, Ukrainos tradicija, jų rinkos rytuose su Rusija e, atlieka, vaidina labai svarbu vaidmenį e, jų BVP surenkant ir pakeisti čia padėties negalima, tačiau kai kurie sprendimai vis tik Ukrainai galės būti skausmingi, bet reikalingi. Mes kartais klausime, Ar visi sprendimai nieko nekainuoja? Ne, jie kainuoja ir egzistuoja rizika, kad artimoje ateityje problemų gali iškilti, bet tolimesnėje perspektyvoje atsivers maždaug 500 milijonų gyventojų rinka su milžinišku potencialu daugybė galimybių. Taigi tolimesnėje perspektyvoje Ukraina gali labai daug pelno iš to gauti, bet mes vėl jiems sakome, tai yra jūsų pasirinkimas, mes negalime nuspręsti už jūs, mes negalime uh, jūsų pakeisti, bet Jūs priimdami sprendimus turite elgtis skaidriai, mes viską turime išaiškinti vieni kitiems prieš priimdimus sprendimus. Tarp kitko, ne taip buvo, kai priėmėme sprendimą dėl e, e, muitų sąjungos. Ar dar galiu kalbėti, ar jau nebeužtenka laiko? Pirmininkas leidžia dar kalbėti. Dėl kitų susitarimų ir dėrybų dėl asociacijos sutarčių tokiomis šalimis kaip Moldova, Gruzija, Armenija. Mes ką tik pasveikinome Moldovą, kad ji baigė labai svarbų procesą. Nors mes suprantame, kad e, jų vyriausybėje reikia daugiau pažangos. Bet Moldova nešvaistė laiko, išsprendė visas problemas E, kišiniove tada buvo dirbama ir dabar e, e, suteiktos galimybės yra labai efektyviai išnaudojamos. Taigi čia matome, kad principas daugiau už daugiau pasiteisina. Jie daro daugiau, mes daugiau duodame, rezultatas yra aiškus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija įvertino jų pasiekimus. Mes matome, kad bus parafuoti susitarimai iki aukščiausio lygio susitikimo Vilniuje. Ta pati galime pasakyti ir apie Gruziją. Jau e, Gruzija beveik viską padarė, ką reikia, kaip ir Armenija. Ir iki Liepos mėnesio, manau, to šalis bus visiškai pasirengusios. Jeigu taip bus, tai mes galėsime tuos susitarimus parafuoti iki Vilniaus e, vadovų susitikimo. Tai būtų puiku. Ir uh, Tai ypač pasakytina apie e, gilės ir išsames laisvosios priekybos sutartis. Dėl Europos kaiminystės politikos bendrai galiu pasakyti, kad pirmininkadoma Lietuva skirs vienodai dėmesio ir rytams, ir pietums, nes dažnai mes kalbame tik apie rytus ir pamirštam, kas dedasi rytuos, e, pietuose. Taip iš tiesų nėra. Vilniuje mes organizuosime nemažai renginių, mes pasidalinsime savo pačių nacionalinę patirtimį, mes turime, pavyzdžiui, nemažai e, sukaupę patirties dėl dėl kitų regionų ir aš e, manau, kad mes vadovausimės vienodų požiūrių visų valstybių atžvilgių, skaitant ir Euromed šalis. E, kalb Tuo pat metu vyksta dėrybos su Maroku ir mes, manau, e, greta to galėsime pradėti e, laisvos prekybos dėrybę su kitomis Europos Euromet partnerėmis e, Jordanu ar Tunizija. Žinoma, viskas priklausys nuo to, kiek jos pačios bus pasirengusi. Dėl kitų ES strateginių partnerysčių mes tikimės geros pažangos dėrybose dėl laisvos prekybos sutarties su Japonija. Prekybos potencialas su šiomis šalimis dar jau nėra išnaudotas tiek, kiek būtų galima. Ir Europos e, Sąjungos geresni santykiai su Japonija atneštų realios ekonominės naudoms, naudos abiems pusėms. Bet e, Japonija turi būti pasirengusi tenkinti kai kuriuos e, svarbius Europos Sąjungos interesus. Ypač, kai kalbame apie netarifinių barjerų sumažymą. Europos taryba yra nustačiusi labai aiškiai sąlygas ES darybininkams ir pagrindinis žodis čia yra paralelizmas, griežtas paralelizmas. Mes kalbame apie ES muitų panaikinimą, o Japonija turi panaikinti netarifinius barjerus. Ir tai yra numatyta vienerių metų veiklos ataskaitoje, apžvalgoje. Ir akivaizdu, kad ir mums, ir tarybai, ir parlamentui reikia tokių gerų subalansuotų šių dėrybų rezultatų. Prekybos santykiai su Kinija e, taip pat yra svarbus mūsų dvarauskas klausimas. Taryboje mes greitai priimsime sprendimą dėl mandato, kuris leis komisijai dėrėtis dėl investicijų sutarties. Ir e, tai bus e, pirmasis e, toksai pavienis investicijų susitarimas ir mes tikimės įdomių diskusijų, tikimės, kad investicijų dėrybos prasidės mūsų pirmininkavimo metu. Rusija. Manau, kad apie Rusiją kalbėsime vėliau, bet trumpai pasakysiu, kad tai yra kitas svarbus strateginis partneris ES ir labai daug yra pagerėjusios prekybos sąlygos ES verslininkams su Rusija, rusams taip pat, aš galiu pasakyti, rusai tuo yra suinteresuoti. Praėjus metams prie Rusijos prisijungimo prie PPO, ji vis dar nesugeba E, deramai įgyvendinti visų PPO įsipareigojimų. Mes tą puikiai suprantame, Europos komisija daro, ką gali, kad įtikintų Rusiją e, ištaisyti padėtį susijusią su PPO taisyklių nesilaikymu. Tai buvo pasakyta daugiau negu vieną kartą, bet nusivylimas yra tas, kad kol kas neturime jokių gerų žinių. ES jau pradėjo ginčių nagrinėjimo procedūrą, bylą, e, nes e, mūsų nuomonė e, E, yra taikomi diskriminuojantys tarifai už pakartotinio naudojimo automobilius. E, kiti e, svarbus ES interesai yra susijęs su tuo, kad Rusija turi, didinti prekybos raut, turi didėti prekybos rautai su Rusija ir ES nori, kad Rusija taptų patikimą PPO partnerę. Laisvos prekybos darybos su Indija E, vyksta ir mes tikimės, kad mūsų pirmininkavimo metu bus pasiekta esminių dalykų. Prasidėjo ir su ASEAN valstybėmis, kurios greitai auga svarbios dėrybos E, mes e, su Singapūru pradėsime dėrybą dėl laisvos prekybos sutarties per mūsų pirmininkavimą. Mes galvojame apie ilgalaikius ES ekonominius e, prioritetus, interesus ir mes tikimės pasiekti pažangos dėrybose su Malazija, Vietnamu ir Tailandu. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Europos Sąjungos dėrybos, Merkosur dėrybose duoda skirtingų signalų, bet potencialas šiame regione yra didelis ir mes norime, kad Merkosur valstybės suteiks gerą pasiūlymą dėl patekimo į jų rinkas. Mes, kaip žinome, dėrybos e, vyksta, pasiūlytas tam tikras sustarimas yra pasiektas. Taip pat dvišalėse dėrybose reikia e, e, sukurti tam tikrą laisvos prekybos sutarčių tinklą ir ES yra įsipareigojusi per artimiausius mėnesius ir metus e, ieškoti alternatyvų daugia šaliai prekybos liberalizacijai. E, e, Gruodžio mėnesį e, įvyks PPO ministrų konferencija Balyje ir labai svarbu, kad ten būtų pasiekta e, daugiau pažangos, kad būtų palengvinta priekyba. Tai yra bet kokio paketo esmė. Geri rezultatai yra esminis e, balio konferencijos tikslas. Dabar perinu prie teisėkūrinių dosijai. Aš e, žinau, kad visų mūsų tikslas yra sukurti geriausią teisinę aplinką ekonominiai veiklai ES ir tai yra mūsų darbo neatskiriama dalis. Ir aš e, noriu pirmiausia padėkoti jūsų komitetu ir jums asmeniškai, profesoriu Moreira, už tai, kaip jūs bendradarbiavote su Airijos pirmininkavimu, kad būtų pasiektas politinis susitarimas dėl omnibus dosie. Mes žinome, kad tai nebuvo lengva, bet buvo padaryta viskas laiku ir mes esame už tai labai dėkingi. Tai jo pasiekti rezultatai yra labai vertingi. Pirmininkaujantį Lietuva nori dirbti ir toliau tokioje pačioje dvasėje e, kartu su jumis ir su valstybėmis narėmis, kad mes e, pateiktume, e, išjudintume su priekyba susijusias teisėkuros iniciatyvas E, dviejų dosie atveju būtent įgyvendinimo instrumento ir iniciatyvos dėl finansinės atsakomybės susijusios su investicinių ginčių sprendimu. Mes tikimės labai greitai pradėti dialogus su EP. E, kalbant apie tarptautinės priekybos, e, viešųjų pirkimų priemonės, Europos taryba yra išsikėlusi labai iškių tikslų, bet kol kas nėra pasiektas konsensusas tarp valstybių narių. Taryboje jau prasidėjo priekybos gynybos priemonių modernizavimo diskusijos, bet aš manau, kad e, dar nepakankamai yra pažengta, kad apie tai pakalbėtume, tai sieksime daugiau pažangos. Taigi tiek aš norėjau pakalbėti, galbūt aš per ilgai šiek tiek kalbėjau bet e, tai vis tik labai dar trumpai e, buvo įvardinti mūsų prioritetai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ministrė. E, visų pirma, sutiksime galimybę pasisakyti koordinatoriams arba jų pavaduotojams. Pradėsiu nuo APP, APP frakcijos vardu. Pasisakys ponė Andrikinė. Pasisakymams laikas yra ribotas, nes turime pusvalandį. Galbūt po tris minutės kiekvienam. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, man tikrai nepaprastai malonu matyti Jūs mūsų komitete pristatantį Lietuvos pirmininkavimo Europos taryboje prioritetus kalbėjote, kad Lietuva pirmininkavimo metu sieks e, užtikrinti laisvos priekybos sutarčių pasirašymą su ES strateginiais partneriais, sieks būti sąžininga tarpininkė, e, dėrybininkė, įtraukti visus susijusius partnerius. Žinoma, transatlantinė priekybos ir investicijų partnerystė yra išskirtinė sutartis tarp JAF ir ES. Nežiūrinti tai, pirmininkaujantį valstybę yra pasirengusi siekti siekti laisvos prekybos su partnerėmis ir ne tik su JAV, bet taip pat su Kanada ir Japonija, kaip jūs ir minėjote, bei siekti ES investicijų sutarties su Kinija. Kalbant apie vykstančias dėrybas su jungtinėmis valstijomis. Kaip Jūs vertinate dėrybų, mūsų dėrybas su Kanada? Turėtumėme akcentuoti strateginę Kanados svarbą kaip e, svarbios ES partneris vaidmenį, nes prekyba su ją per metus gali sudaryti 28 milijardus JAV dolerių. Ar nemanote, kad atėjo laikas uh, užbaigti dėrybą su Kanada? Noriu kai ką dar pasakyti apie rytų partnerystės šalis. susitarimų, gilios ir išsamios e, laisvos prekybos sutarčių su Armenija, Gruzija ir Moldova parafavimas. Ar galėtų įvykti iki Vilniaus viršūnių susitikimo, ar manote, kad tai būtų įmanoma nebūtinai parafuoti, bet tiesiog pas, viską užbaigti ir pasirašyti tuos susitarimus Vilniuje? Vermat. Pirmininkas, ačiū. Toliau e, socialdemokratų frakcijos vardu ponas Bernd Langė. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ministre, noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Noriu padėkoti ir už labai platų Jūsų politinių planų pristatymą. Norėčiau e, pakomentuoti bendrąją darbo tvarkę. Ir Jūs pasisakydamas pasisakydamas akcentavote e, Europos energijos politikos europeizavimą, tačiau tai e, netgi šiek tiek prieštarauja tarybos vykdomoms dėryboms e, energetikos srityje, nes atrodo, kad taryba e, siekia europeizuoti Europos energetikos e, rinką. Aš tikiuosi, kad jums taryboje pavyks įvykti tarybos narės, kad energetikos politika turi išlikti visą europinę politiką. Noriu grįžti prie JAV ir ES susitarimo. Noriu, atkreipti jūs, noriu užduoti porą klausimų. Kokio so, kokio saugumo galime tikėtis santykiuose su JAV, kad įveiktume tą e, skeptiškumo bangą pakilusią Europo, Europoje, kaip e, žengti toliau tose įstrigusiuose dėrybose, kaip užsitikrinti, kad e, JAV nebevykdys šnipinėjimo operacijų ES patalpose, man sunku įsivaizduoti, kaip mes toliau galėsime dirbti visiškai pasitikėdami vieni kitais, jeigu nebus kažkokių patikinimų aukščiausių lygmenių. Antras klausimas. Ar realistiška tikėtis, kad bus pasirašytas bendras visapusiškas susitarimas? Nes kai žvelgiu į kongresą, matau, kad ten neprinėjami jokie teisės aktai. Antra, žinoma, kad, žinome, kad mes reikalaujame, jog būtų pakeisti teisės aktai e, federalinių lygmenių JAV, bet atskirų valstijų lygmenių. Tai yra pakeitimai kurie yra būtini. Ar ne, nevertėtų sutelkti dėmesio į tai, ką vadiname lengviausiai pasiekiamų rezultatų, žemai kabančiais vaisiais. Tos dėrybos mm, gali užtrukti labai ilgai. Vėl grįžtu prie ES. Dėrybos dėl investicinių sutarčių ir saulės energijos Ar realu tikėtis, kad nežiūrint dempingo problemų, e, ne, daugybės problemų, gal galima tikėti sutarties pasirašymo? Ponas Kazak. Ačiū pirmininkė. Ministrė. Norėčiau pasakyti, kad Airijos pirmininkavimo metu mūsų bendradarbiavimas su taryba e, buvo labai geras. Ypač vertinant pagrindų susitarimą dėl makrofinansinės paramos trečiosioms valstybėms. Deja, komisija nepritarė kai kuriems svarbiems susitarimo su taryba elementams. Tačiau aš labai tikiuosi, kad Lietuvos pirmininkavimo metu mes toliau dirbsime šioje srityje šiais klausimais. Turiu Jums porą klausimų. Jūs sakėte, kad esate optimistas, kalbėdamas apie asociacijos sutartį su Ukraina. Jūs sakėte, kad pagrindinis principas, kurį taikysite, bus daugiau už daugiau. Taip pat minėjote, kad tikitės, jog tas susitarimas bus pasirašytas e, viršūnių susitikime spalio arba lakryčio mėnesį. Ar, bet ar galite būti tikras, kad Ukraina įvykdys e, prisijimtus įsipareigojimus per skirtą, per, per tam skirtą laiką? iš tiesų šis susitarimas būtų abipusiai naudingas. Ir mes tikimės, jog pasieksime rezultatų. Turiu klausimę ir dėl sutarties su JAV. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje parlamentas išreiškė savo viltį jog taip vadinamas kultūrinės, kultūriniai skirtumai, kultūrinės, kultūriniai skiriamieji bruožai susilauks deramos pagarbos dėrybų metu. Ar jūs manote, kad dėrybų su JAV metu iškils kokių nors problemų? Ir kaip tarybai pasiekti susitarimą dėl bendros pozicijos prieš dėrybų pradžią. Ačiū. Toliau AKR frakcijos vardu, ponė Muskardinė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Manau, jog visi esame įsitikinę, kad susitarimas su jungtinėmis valstijomis yra didžiulė galimybė ir nebejoju, ministrė, kad jūs prisiminate, jog ES ir JAV taiko kilmės nuorodas, kilmės nuorodos e, apsaugą visiems importuojamiems gaminiams, o tuo tarpu taryba taryba nepritarė parlamento pasiūlymui, kuris buvo pristatytas prieš nemažai metų. Šis klausimas vėlgi keliamas. mes tikimės, kad netrukus bus pasirašytas susitarimas su Kanada. Žinoma, Kanada yra, Kanada yra ne tas pats kaip Junktinės valstijos ir jie mato, kad kilmės nuorodos apsauga yra, e, turi būti užtikrinama vartotojų atžvilgių. Ką Jūs apie tai manote? Ar nemanote, kad mums reikia bendradarbiauti šiais klausimais? taip pat ir mūsų komitete ir galbūt pagal septintą straipsnį reikėtų raginti tarybą pasiekti susitarimo taryboje dar šios kadencijos parlamento darbo metu, o jungtinės valstijas paraginti pakeisti šalyje galiojančias taisyklės dėl kilmės, e, gaminių kilmės nuorodos apsaugos. Čia norėčiau paminėti ir e, prekybos apsauginius instrumentus. Noriu taip pat priminti PPO taisyklės, kurias galima, kurių e, taikymo galima reikalauti, jeigu ES e prekės susiduria su nepalankia situacija. Taip pat noriu paklausti apie fotovoltinius apie saulės baterijas, e, apie jų e, pasaulinę rinką. Kalbu apie pasauliniu mestu taikomas priemonės, kurios iškraipo padėti rinkoje. Manau, kad ES turėtų bandyti apsaugoti savo pozicijas. Ponas Janik Žado. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ačiū Jums noriu e, pratesti kolegų išsakytas mintis Jūs kalbėjote apie lankstumą diskusijose su Ukraina. Norėčiau suvokti, ar tas terminas taikomas toms sąlygoms, kurias patvirtino taryba dėl konstitucinės reformos ir šalies teismų reformos. Ir kai kalbate apie lankstumą, ar jūs, na, norėčiau paprastai paklausti, ar jūs manote, ką tą susitarimą bus galima pasirašyti su Ukraina ir kad ji, dem, ir, ir kad ji demokratiškai ir rimtai išspręsti Mošenko atvejį. Dėl rinkų jūs minėjote dėrybas. De, dėl viešųjų pirkimų. E, Dėrybės dėl viešųjų pirkimų. Ir norėčiau priminti Europos parlamento e, pareikštą įvertinimą dėl Europos komisijos pateiktų e, poveikio vertinimo studijų, nes Europos komisijos vertinimais atrodo, kad ji pervertino galimą naudą ir neįvertino kaštų derantis dėl, dėl viešųjų pirkimų. Norėčiau ir, ir Europos parlamentas pasitelkė nepriklausomą ekspertizę. Jūs kalbėjote apie patikimumą. Europos Sąjungos patikimumui iškilo išbandymas e, sritise, už kurias jūs atsakingas kaip tarybos atstovas. Visų pirma, Kinijos gaminamos saulės baterijos. E, man, E, atrodo, kad ES savo Kinija uždeda didžiulį antkainį, beveik 88 procentus. E, ir taryboje buvo siūlomi sprendimai šiuo klausimu. Merkel e, teikė pasiūlymus ir buvo išreikšta mintis, kad e, Kinijos elgesys kenkia mūsų investicijoms. Taigi, kaip užtikrinti tą patikimumą. Kalbant apie patikimumą, PRISM e, programa, nacionalinė saugumo agentūra Junktinių valstijų. E, Europos parlamente svarstant šį klausimą nesusidarė dauguma pasisakanti už dėrybų su JAV suspendavimą. Ar netrodo jums, kad Europos Sąjunga šiuo atveju tiesiog reaguoja į JAF elgesį, o ir nėra e, patikima prekybinė partnerė dėrybose. Jūs esate užsienio reikalų ministras, jūs atsakingas ne tik už prekybinius e, santykius, prekybinės dėrybas. Ir dar vienas dalykas - skaidrumas patikimumą turi lydėti legitimumas. Ir čia noriu kalbėti apie amerikiečių e, situaciją, apie amerikiečių požiūrį. Nemanote, kad šiame kontekste tai kelia problemų vertinant piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungoje? Panka prezidentas. Gue atstovas. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū ministrė. Jūs kalbėjote apie ilgą programą, paliečiančią daugybės ryčių, norėčiau paklausti keletą klausimų. Man, aš pasigėdau pasisakymų dėl svarbių uh, klausimų. Jūs labai trumpai užsiminėte apie PPO konferenciją e, gruodžio mėnesį, ji buvo tik, apie buvo tik tai užsiminta. Gal galėtumėte papasakoti daugiau, kaip pirmininkaujančioji valstybė rengėsi šiai konferencijai, kuri vyks Balyje. Ir taip pat, e, kokios pozicijos laikosi taryba dėl susitarimų, kurie turi būti pasiekti Dohos raunde. Kaip jūs elgsitės? kaip, kaip bus traktuojami struktūrinio vystimosi e, klausimai e, viršūnių sustikime e, Sankt Peterburgė vėliau šiais metais. Jūs minėjote, kaip svarbu išmėgsti ekonominius ryšius su, su mūsų kaiminėmis šalimis, rytuose ir pietuose. Manau, ir apie tai galima būtų pakalbėti detaliau. Toliau visas visi mūsų ryšiai su Rusija. Tai irgi aktualus klausimas ir aš norėčiau žinoti, kaip jūs įsivaizduojate tolesnės dėrybas su Muitų sąjunga, su Rusija, Kazakstanu e, ir galbūt kitomis valstybėmis e, kurios anksčiau buvo su Sovietų sąjungos sudėtyje arba dar, dabar glaudžiai bendradarbiauja. Taip pat e, jūs užsiminėte apie energetikos problemas. Ir reikia pasakyti, kad dar praėjusią savaitę vyko e, G20 e, posėdis e, dėl energijos tvarumo. Tad aš norėčiau sužinoti, kaip galima tikėtis tęsti bendradarbiavimą, kai bus užbaigtas Nabuko projektas. Ir mano klausim, tolesnis mano klausimas dėl Kinijos. Kinija e, jau yra pripažinta, kad e, kalbant apie jos išteklius ir ekonominės sąlygas, apie jų galimybės eksploatuoti gamtinius išteklius ir e, jie taip pat susiduria su E, e, energetikos klausimais ir panašius, panašios problemos, panašius klausimai kyla dėrybose su JAV. Ir todėl, kaip jūs galvojate spręsti tuos klausimus dėrybose su kinais? Ar bus e, paliestas šis klausimas dėrybose su Kinija, tai yra netarifiniai energijos barjerai? jų pašalinimas. Ir taip, tu, ką, ką ruošiatės daryti su ta produkcija, kuri labai pigiai pagaminama Kinijoje, todėl kad energetikos kaštai yra labai žemi? Pirmininkas. Dabar, kadangi trūksta laiko, galbūt e, išklausykime visus kitus norinčius pasisakyti, e, jiems yra skiriama po vieną minutę. Alde grupė. Ačiū. Aš kalbėsiu labai trumpai. Buvo užsiminta apie labai svarbius klausimus, kaip antai dėrybos su JAV, kur mes iš tiesų turime pasirūpinti, kad būtų atgaivintas piliečių pasitikėjimas, nes ta partnerystė yra skirta žmonėms, piliečiams. Ir aš noriu Jums užduoti vieną labai svarbų konkretų e, klausimą apie prizm apie tą vaidmenį, kurį technologijos vaidina formuojant užsienio politiką. Ir noriu paklausti, ar PRISM programos nuostatos yra atspindėtos reglamentuose. Ir taip pat, kaip jūs ketinate elgti su dvigubos paskirties reglamentu. Ir, nes iš tikrųjų ES yra vis dar vienas pagrindinių gamintojų tokių produktų, kurie turi dvigubą paskirtį ir tai turi įtakos mūsų strateginiams interesams santykiuose su kitomis šalimis. Kol kas nėra skaidru, nėra žinoma, kas veikia šioje rinkoje. Ir manoma, manau, kad šitas klausimas turėtų būti įtrauktas į šį darbo atverkį ir norėčiau sužinoti, ką rengiatės padaryti. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę, pasis, už galimybę pasikeisti nuomonėmis. E, jūs paminėjote labai svarbų žodį - pasitikėjimas ir patikimumas. Ir jūs žinote taip pat, kad siekiame laisvo prekių judėjimo ES, todėl mano klausimas yra toks. Aš esu kilęs iš Rumunijos ir mes susidurėme E, su tam tikromis problemomis. Net parlamentas e, e, svarsto šias problemas, todėl noriu paklausti ir jūsų pozicijas dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengino erdvės. O čia yra prekybos klausimas, klausė pirmininkas. Skakelė, vieną minutę. Dėl JAV dėrybų Ir kaip jūs manote, yra iškilę dėl investicijų ginčio, kaip jūs galvojate, kaip tai atsilieps santykiams su ES ir dėl atominės energetikos. Kaip jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, ketinate dirbti su E, e, valstybėmis narėmis ir su, norėdami užtikrinti, kad pasaulio bankas sugrįžtų ir su, į, į, e, į šio klausimo sprendimą. Asociacijos sutartis su Šiaurės Amerika taip pat turėtų būti įgyvendinta ir kaip jūs ketinate tai padaryti? EPP. <clears throat> Gracias, señor presidente. EPP atstovė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už pristatymą. Ir iš to, ką pasakėte, e, supratau, kad e, dėrybos e, tarp ES ir JAF jau prasidėjo. Ir tai sudaro labai reikšmingą pirmininkaujančios valstybės darbo atvarkės dalį. Ir mano galva, manau, kad mes čia turime būti nusiteikę ne tik entuziastingai, bet ir realistiškai. Tai yra istorinis momentas, kuris gal na, kuris padės sukurti be nedidžiausią prekybos ir investicijų erdvę, o tai turės tikrai didžiulę įtaką į ES ir JAV ekonomikai. Ir taip pat norėčiau išgirsti, kokios yra dėrybų perspektyvos Merkosur. Ir kokie, kokios yra e, pirmininkaujančios Lietuvos ambicijos arba uždaviniai, ar jūs ketinate taip pat susitelkti į dėrybas su konkrečiamis šalimis, pavyzdžiui, su Brazilija? Kas parit? Ačiū pirmininkė. Nepaisant to, kad e, pirmininkas galbūt nelabai pritarė mano klausimus, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į klausimus dėl žaliavų. Į JAV yra priemusi poziciją šiais klausimais ir aš noriu jūsų paklausti, ar manote, kad e, JAV susitarimai su Europos Sąjunga ar, ar jie bus naudingi ES ir, ir bus e, pat, atnaujinti, e, ar bus atrastas sprendimas e, tokiems svarbiems klausimais, apie kuriuos kalbama tose dėrybose. Dabar žodis suteikiamas ministrui 12 minučių atsakyti į klausimus. Čia išiškėjo du klausimai. Laisvos priekybos e, sutartys atrodo ir e, Ukraina. Ką problemų thinking? Aš e, visko turbūt nepakomentuosiu jokių būdų nenoriu pasakyti, kad nepalaikysiu ryšio su jumis, bet pabandysiu padaryti viską, ką galime. Ne tik dėl Ukrainos dė, buvo klausima rytų partnerystės kontekste. Aš norėčiau visus susijusius klausimus e, kartai, kartu atsakyti. Bet pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad mano supratimu laisvoji priekyba yra labai svarbi, ne tik dėl susitarimų, jie apima daug kitų aspektų. E, Tai yra gera bazė naujovėms, paslaugoms. O dabar perinu prie rytų partnerystės. Procesas dar tebe vyksta, būkite kantresni, galutinis etapas dar nepasiektas, procesas tęsiasi, mes kalbame apie asociacijos sutartys, bus daugybė galimių, galimybių nustatyti barjerų, jeigu reikės reikia 29 ratifikavimo procesų, 28 valstybės narės plus Ukraina, jeigu kalbam karčiai apie Ukrainą. Taigi yra labai daug dalykų. Pane Laima Andrikinė klausė apie galimybę pasirašyti su trimis. E, aš nežinau, ar mes iki Vilniaus susitikimo spėsime tai padaryti. Inicijuoti visapusiškai taip, bet pasirašyti net per dabartinę komisijos kadenciją e, jau būtų labai geras e, sumanimas. Bet laikas yra ne mūsų pusiai. Jūs puikiai žinot, parlamento rinkimų kampanija prasidės, paskui e, komisijos kadencija baigsis ir šiomis sąlygomis yra gana sudėtinga dirbti, bet mes pasitengsime padaryti viską, ką galime, kad būtų pasirašyta per šios komisijos kadenciją e, ši sutartis. Jau tai būtų labai gerai. Grįžtu prie Ukrainos. Visi klausimai buvo labai teisingi ir aš esu dėkingas už juos. Žinoma, ES yra politinė instancija. Mes nekalbame apie techninės dėrybas, vertybių, principų, įsipareigojimų, sąlygų e, kainą. Jokių būdų ne. Apie tai mes irgi kalbame ir su Ukraina. Išskirsiu tris pagrindinius segmentus ir atsakysiu jūsų klausimą dėl Julijos Timošenko taip pat. Mes išskiriame tris pagrindinius dalykus. Pirmiausia, rinkimų procesai ir teisės aktai susijęs su rinkimų procesais valstybės turi e, daryti tai, ką yra įsipareigosios, žino, ką reikia padaryti. Venecijos komisija stebi šį procesą ir sako, kad yra pozityvių aspektų, tai yra jau gera žinia. Toliau, teismų reforma, kuri nevyksta taip greitai, kaip mes norėtume. Ir e, mes nenorime, kad visos problemos būtų iš karto išspręstos, bet norime bent jau, kad vizija būtų sukurta. Ir čia gali būti gana sudėtinga. Galiu išskirti generalinės prokuratūros klausimą ypatingai. Generalinė prokuratūra turi būti nepriklausoma nuo jokių politinių jėgų turi būti žinoma, kokie teisės aktai privalo būti priimti. Mes tikimės, kad valstybės narės tą žino ir padarys. Supratimas bendrai didėja. Kodėl aš esu optimistas? Todėl, kad aš matau, kad tos valstybės pradeda suprasti, kad e, visi dalyvantys šiame žaidime turi būti e, teisingi. Toliau. E, selektyvus teisingumas. Netgi tie iš jūsų, kurie e, nežinote, kas dedasi Ukrainoje, esate girdėję apie Juliją Timošenko. Bet yra kitų būdų susidoroti su opozicija, nebūtinai juos uždaryti į kaliojimą, yra kalėjimą, yra kitų priemonių. Geriausias būdas dabar būtų paleisti sergančią moterį iš kalėjimo, tai būtų humaniškas požiūris. Galima rasti visokiausių kitų e, priemonių. Uh, Negalima, reikia išsklaidyti bet kokias abejonės dėl to, kad egzistuoja selektyvus teisingumas. Jeigu jūs e, mane prieštaraujat, tai Julijos Timošenko atvejis tampa tarsi lakmuso išbandymas teisės viršenybės egzistavimui. Jums gali patikti Julija Timošenko, gali nepatikti, bet faktas yra tas, kad ji yra kalėjime, nes turime panaikinti visas kliūtis. Bendrai galiu pasakyti, kad esu optimistas, procesas vyksta gana naudingos diskusijos vyksta, net jūsų parlamentas atlieka labai svarbu vaidmenį. Kokso ir Kvašnevskio misija e, buvęs Europos parlamento pirmininkas, ponas Koksas čia dalyvauja ir labai aktyviai dirba šioje srityje. Mes visi renkame informaciją, e, teikiama informacija yra koordinuojama. Ir jeigu tos valstybės bus pasirenktos ir mes būsime pasirengę, tą labai svarbu sakyti. Dar vienas dalykas dėl rytų partnerystės. Kaip jau sakiau, procesas vyksta, būkime kantrus. Bet supraskime, kad tai nėra vienintelis pasaulio ar Europos gravitacijos centras. Yra ir kitų gravitacijos centrų, pavyzdžiui, Eurazijos sąjunga E, jie egzistuoja pagristai, jie turi teisę tą daryti. Aš ne, nepriešstatau dviejų skirtingų visijų, bet kalbėkime apie Europos vertybės. E, žiūrėkime, kad tas, tie projektai būtų patrauklus kitoms šalims. E, galbūt mes būsime mažiau patrauklus be Ukrainos, labiau patrauklus su Ukraina. Todėl mes ir kalbame apie techninės dėrybės su rytų Europos valstybėmis. Suprasime, kad procesas yra geopolitinis. Mes turime viską išmatuoti ir nešti atsakomybę. Turime mes visi, kad ir kokias pareigas eitume. Jau beveik baigiu. Labai trumpai. Dar neužbaigiau, bet trumpai dar pabandysiu pamastyti apie iškeltuosius klausimus. Paminėta, paminėta Kanada. Žinoma, pagrindiniai e, gynybiniai ir e, polamieji vadinamieji interesai turėtų būti ES e, veikimo e, esmė, ypač galutinėme dėrybų pakete. Kaip aš jau sakiau, e, mes artėjame prie rezultato. Gana greitai mes e, jį turėsime, viskas jau matoma, bet negalima to rezultato siekti bet kokią kainą. Jeigu uh, e, ES ir Kanada yra pasirengusios, tai nedelsiant turėtų būti viskas pasirašyta, bet mūsų interesai jokių būdų negali būti aukojami. Taigi tiek aš galėjau pasakyti dėl Kanados. Dėl Ukrainos jau kalbėjau taktinis e, klausimas e, e, dėl transatlantinės partnerystės. Jūs žinote, kad kalbame apie kalbos problemas, audiovizualinės problemas. Dėrybų mandatas neapima audiovizualinių paslaugų. Europos komisija turėtų pateikti vėliau rekomendacijų ir iškyla klausimas, o kokia bus reakcija. Gali būti, kad uh, tai atsisuks prieš mus pačius. Tai yra mūsų sprendimas, tai yra mūsų taktika. Mes primėm sprendimą, mandatas patvirtintas ir mes tik tikimės, kad kita pusė e, naudosis e, galimybėmis taip, kaip reikia. Prism programa. Mes susitarėme ir galiu pasakyti, kad e, ir taryba, ir komisija masto vienodai, kad ES ir JAV priekybos e, dėrybos E, neturėtų būti įtakojamos e, prizm klausimų. Tai turi būti daroma paraleliai. Aš e, suprantu, kodėl jūs jaučiate susirūpinimą. Bandysiu paaiškinti. Sprendžius klausimus mes dažnai leidžiamės į emocijas, tai yra suprantama. Bet man asmeniškai, kai buvusiam gynybos ministrui, jeigu leisime pasakyti, tie klausimai yra labai gerai pažįstami. Aš puikiai žinau nu, informacijos nutekėjimų, konfidencialumo klausimus, piknaudžiavimo informaciją klausimus informacijos pasinaudojimą tam tikroms miglotoms aplinkybėms sukurti, kurios kartais būna visai nenaudingos. Todėl Europos komisija gana racionaliai elgėsi pasirinkusi dviejų krypčių e, tokią poziciją. Aišku, mes turime užtikrinti, kad tai nepasikartotų ir prieš tai ištirti viską, kas atsitiko. Pirmieji susitikimai Vašingtonė buvo labai produktyvus, aptarėme visus aktualius klausimus. E, turiu galvoje Vašingtonė įvykiusių darbo grupės posėdį, kuris buvo itin naudingas. Vėl jis įvyks, tarp kitko, toks posėdis įvyks, įvyks jo antrasis raundas ir bus bandoma išsiaiškinti e, problemas. Jeigu tie klausimai yra tokie jautrus, juos turi išanalizuoti specialistai. Nenaudinga yra kalbėtis per žiniasklaidą ar skelbiant pareiškimus. Mes galime daug ką sugriauti. Mes turime vertinti strateginę partnerystę tarp JAF ir ES. Mes žinome, kad problemų yra, jų buvo anksčiau ir turbūt išliks ateityje bet tenkimės tas problemas spręsti atsakingai, o negriaudami tai, kas e, svarbaus jau yra sukurta. Tarp kitų ir transatlantinės partnerystės susitarimas buvo apskaičiuotas ir išmatuotas ekspertų. Ekonomistams tas klausimas labai svarbus. Mes paskaičiavome, kiek BVP e, tas susitarimas gali atnešti, kiek procentų gali atnešti JAV pusė ir ES pusė. Rinko atverimas plačiai turi būti naudingas. Ir e, Tai gali atnešti naudos abiems pusėms. Aš nesakau, kad tos klausimus reikėtų apleisti, priešingai juos reikėtų gana aktyviai nagrinėti. Ir jūsų išreikštas susirūpinimas yra puikiai paaiškinamas ir pagrystas. Iš tiesų taip yra. Bet aš e, kviečiu, kad padėtis būtų išnagrinėta produktyviai ir konstruktyviai. Ir aš bandau apginti Europos komisijos ir tarybos poziciją, kai mes nusprendėme, kad e, E, reikia vadovautis e, dviejų paralelinių e, procesų principų. Naujasis Europos komisijos pasiūlymas dėl kilmės ženklinimo. Tai yra susijęs su vidaus rinka. Šį klausimą mes stebėsime. Jis neįeina į mūsų kompetenciją, bet mes tą galėsim tai padaryti. Prekybos gynybos priemonių modernizavimas Tai yra viena iš svarbiausių veiklos priemonių. Mm, tai gali sukelti protekcionizmą, norėčiau tai paminėti, ir tai yra labai svarbi priemonė sukurti sąžiningas prekybos sąlygas. Sistema turi būti efektyvi, tai, tai yra reikalinga, kad sistema būtų efektyvi. Ir mes turime pirmiausia tenkinti ES gamintojų ir vartotojų lūkesčius. Timošenkos e, atvejais jau atsakiau klausimą apie tai. Viešiai pirkimai E, Pirmininkaujantį valstybė siekia ieškoti galimų kelių į priekį, priemonių eiti į priekį. E, galiu tik tiek trumpai pasakyti. ES ir Kinijos santykiai. Šis klausimas yra platesnis. Mes kalbam ne tik apie laisvą priekybą, kaip puikiai suprantame. Nors kartais klausim, ar jie jau yra pasirengę tam. Ne, jie nepasirengę. Mes kalbam apie investicijas, apie pavienius susitarimus, kurie yra labai svarbus. E, mes žinome, kad prekybos tam tikrų trikdžių yra, jie neturėtų trukdyti sukurti ilgalaikės perspektyvos prekybą su ta šalimi. Lygiai taip pat e, prekybos gynybos priemonės turi būti pritaikomas e, rinką iškreipianti praktika neturėtų būti vertinama kaip protekcionizmo prielaida. Mes turime žinoti aiškiai, kokios yra prekybos taisyklės ir sąlygos. Mes turime nustatyti aiškias taisyklės Ir e, visuomet gali būti e, tam tikros rizikos, tam tikrų pavojų. Gali būti, kad e, tam tikros priemonės duos neigiamos nu, įtakos, atneš neigiamų padarinių. Su Rusija lygiai tas pats gali būti. Kartais atrodo, kad tie susitarimai nėra visiškai bešališki ir sąžiningi, bet tokia rizika egzistuoja ne tik su Kinija ir aš manau, kad tai paaiškina, kodėl mes tokios pozicijos, kokios dabar laikomės, esame nusprendę laikytis. Skaidrumas taryboje apie tai yra visuomet kalbėta, mes tokios pozicijos laikomės, jeigu mes pradėsim neteisingai tuo požiūriu dirbti, tai pataisykit mus. E, parlamentas bus nuolat informuojamas, e, mes laikysimės e, iškeltų pozicijų, taip pat ir komisija. Lygiai tas pats ir pasakytina apie klasifikuotą informaciją, konfidencialią informaciją. Čia du principus reikėtų iškelti. Pirmiausia, reikia informaciją dalintis. Reikia vadovautis labai svarbia taisykle. Tie, kam reikia žinoti, turi žinoti jeigu ta taisyklė pažeidžiama, susidaro painiava, žinome, kokia yra praktinė taisyklė ir jos turime laikytis. Kita vertus, mes e, turime mūsų pozicijos laikytis. Pirmininkaujantį valstybės tenksis pradėti aiškės dėrybas su, su taryba. Skaidrės dėrybas su taryba. Pone Šakė, klausėte apie dviejopas paskirties e, e, produktų naudojimą, dėja tai neįeina į mano kompetenciją ir aš atsiprašau, bet negaliu atsakyti. Dohos plėtros darbo atverkė pasaulio priekybos organizacijos rėmose. Kalbėjau trumpai, nes tiesiog nebuvo laiko. Tai nereiškia, kad mes tam neskiriame dėmesio. E, tai yra labai svarbus momentas. Balio konferencija pagal pasaulio priekybos organiza... greta pasaulio priekybos organizacijos renginio yra labai svarbi. Ir e, todėl ES vaidmuo turėtų būti konstruktyvus, pozityvus. Mes turime padėti ne tik išsaugoti šią sistemą, nes ta sistema, dvišalė priekybos, daugiašalė priekybos sistema yra reikalinga. Ir taip turėtų būti ir ateityje. Ne tik išlikti ta sistema turi, bet ir turi būti išplėtota. E, e, mes suprantame, kokią atsakomybę mums tenka. Mes žinome, kad Balėje susikirs svarbus interesai. Ir e, mes suvokime, kad mūsų darbas, mūsų užduotis nebus lengva, nes svarbu pasiekti prasmingų rezultatų, kad e, išliktų, aišku, e, dideli užmojai ir kad naujai ekonomiškai iškylančios valstybės taip pat dalyvautų, nesistengtų išvengti tam tikrų įsipareigojimų. Tam tikrų išimčių gali būti pritaikyta, bet ne visuomet ir mes turėtume užsitikrinti, kad visų valstybių veikimo sąlygos būtų daugmaž vienodos kad e, būtų išvengta nereikalingų išimčių, nereikalingų išlygų. Kartais tai būna. Muitų sąjunga. Eurazijos sąjunga. Jau sakiau, kad e, tie procesai vyksta dabar. Mes nekalbam apie uh, kažkokią utopiją. Mes e, kalbam apie muitų sąjungą, kuri jau dabar yra įgyvendinama. Muitų sąjunga yra sukurta e, kartais e, principais, pagrįsta principais, kurie ne visuomet yra mums primtini. Bet mes esame, turime viziją, kuri jau įgyvendinama. Eurazijos sąjunga, sakyčiau, yra ne tik ekonominė, pinigų, e, muitų sąjunga, bet e, visą apimanti sąjunga. Ir dabar jau valstybės e, pačios turi pasirinkti. Vėlgi aš grįžtu prie rytų partnerystės valstybių. Ir aš, kadangi laiko neturiu, tai tik paminėsiu iniciatyvas. Visuomet turime galvoti apie apčiuopiamas iniciatyvas mūsų partneriams, nes kita pusė tą daro ir tą daro net veiksmingiau. Dėl Mercosur. Taip, tą reikėtų paminėti, nes abi pusės e, turi pademonstruoti norą veikti. Europos Sąjunga ir Mercosur valstybės nori pakeisti patekimo rinką sąlygas iki 2013 metų. Mes tikimės, kad Mercosur e, tą padarys iki šių metų pabaigos ir tai e, E, bus labai geras e, stimulas atgaivinti e, dėrybas dėl laisvosios priekybos sutarčių. Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas prie Šengeno. Tai neturi nieko bendro su laisvąją priekybą. Mes jūs paremsime, darysim viską galim, bet čia jau jūsų reikalas, jūs turite stengtis klausim, šį klausimą įspręsti, mes galim tik padėti. Uh, Aš galiu tik patvirtinti pirmininkančios valstybės pozityvų požiūrį, daugiau nieko negaliu pasakyti. Vidurinė, vidurio Europa. Atsiprašau, Pietų Amerika. E, Centrinė Amerika. E, mes dirbame su visomis valstybėmis. Ačiū e, už klausimą. Uh, thank you very much, Minister. Has been a very lively and fruitful discussion. Ministre, ačiū už tikrai vaisingas diskusijas. Ir manau, ir noriu palinkėti jums sėkmės jūsų darbo metu. E, jeigu, dirbsit, jeigu dirbsite sėkmingai, tai bus naudinga bendryjei. Next topic. Toliau, penktas darbo tvarkės punktas. Tarptautinių prekybos dėrybų padėtis ir kitas mūsų svečias, e, generalinio prekybos direktorato vadovas ponas Jean-Luc Demarti. Prasidės uždaras e, komiteto posėdis. Todėl prašau.